Vasario 12 dienos sesijos protokolas ir kiti dokumentai yra pateikti. Ar jūs kas turite kokiu nors pasiūlymu ar prieštaravimu? Jeigu ne, tuomet protokolas yra patvirtinamas. Teisės komitetas 2012 m. kovo 1 d. pagal savo darbo tvarką patikrino e, savo narių mandatą konkrečiai Nikos Kisogilos mandatą Filbenien vasario 16 data ir Ima Kostelio vasario 15 dienos data. Aš skelbiu šiuos mandatus galiojančiais. Ar kas nors prieštarautų, jeigu ne, tuomet šie mandatai skelbiami patvirtintais. Dele, deputatas Rodžia L.